Dar nėra kolegės, kuri mm, turėtų pristatyti 12 punktą, todėl dabar norėčiau paprašyti, kad pradėtume nuo 12, nuo 12 pranešimo, o po to jau kitus nagrinėsime. Pone pirmininkė, aš norėčiau trumpai pakalbėti. Čia mes kalbame apie E, paramos schemas ūkininkams, jiems skiriamas tiesioginės išmokas. Pagrindinis tikslas mūsų komiteto visuomet buvo viena vertus rūpintis skaidrumu ir aiškumu, kita vertus mažinti e, administracinę naštą, paramą gaunantiesiems Tai yra labai svarbus tikslas, kurį stebi ir valstybės narės, e, ypač turint omenyje bendros žemės ūkio politikos reformą. Mes norime, kad ta administracinė našta tenkanti parama gaunantiems ūkininkams būtų e, kiek manoma mažesnė, turime užtikrinti skaidrumą. Taip pat e, akcentavau Mes turime padėti skatinti paramą e, jauniems ūkininkams ir remtis deleguotaisiais aktais, dėl to reikėtų padaryti tam tikrų pakeitimų. Ir kad aiškiau viską suformuluočiau, parašiau, kad šiame komitete nedarysime tokių pakeitimų, kuriuos uh, kuriuos jau yra numačiusi Europos komisija, jie yra numačiusi labai daug įvairiausių deleguotųjų aktų ir tai daugiau yra susiję su politiškai aiškiais, jau išaiškintais klausimais. Todėl aš manyčiau, kad e, geriausia būtų išbraukti tuos deleguotusius aktus, kadangi jie ir taip yra savaime suprantami, dėl jų yra viskas aišku. Ir aš e, E, taip pat pažymėjau, kad reikia atsižvelgti į atitinkamą politinį turinį, kuris atsispindi viename ar kitame konkrečiame politi... deleguotame akte. Aš taip pat pasiūliau e, sudaryti e, vadinamąjį neigiamąjį sąrašą, apibrėžiant taip ūkininko, numatant ūkininko apibrėžimą, kuris ne, ne, kuris, kurio neapima šios, šio teisės akto, e, kuris neįeina šio teisės akto apibriešti, šio teisės akto teisinį pagrindą. Labai svarbus yra ir žalio, žaliojo ūkininkavimo e, elementas ir su tuo susijusios sankcijos. Taip pat e, svarbus dalykas susijęs su e, atitinkamomis politinėmis nuostatomis, susijusiomis su um, tam tikra apskaita ir biurokratinė našta. Ir mes žinome, kad Europoje yra buvę atvejų, kuomet dėl, to, dėl tų pernelyg didelių reikalavimų, per didelės biurokratinės naštos netgi būdavo daroma žala aplinkai. Kaip jau sakiau, labai svarbus yra tas jaunojo ūkininko apibrėžimas ir e, samprata. taip pat yra labai svarbus momentas, kuomet yra pateikiama paraiška paramai, e, sudaryti galimybės tokiam jaunajam ūkininkui e, ateinančiais metais nebeteikti tos paraiškos, jeigu reikalavimai e, yra išpildomi visi reikalavimai, kurie buvo įgyvendinti pirmojo, pirmosios paraiškos teikimo metais. Pakeitimų pateikimo terminas ir buvo Liepos 12 diena, 12 valanda ir aš labai dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose dėl šio teksto ir vėl suteikiu žodį pirmininkui. Dankjewel. Uh, ehm, ik moet me verontschuldigen bij de commissie, want ik had niet door dat de. Dėkoju. Norėčiau atsiprašyti komisijos. Nežinojau, kad dėl šio klausimo mm, pasisak, turėsintis pasisakyti komisijos atstovas dar nėra atvykęs. Ar yra kolegų, kurie norėtų pasisakyti ponios Holmeier tema? Ne, tuomet baigiu nagrinėti šį punktą. Be abejo, kada tik tai atvyks, kai tik atvyks komisijos atstovas, kuris galės kalbėti šią temą, tuomet be abejo aš suteiksiu jam žodį. Dar kartą labai atsiprašau, ponia Holmeier, kad pradėjau darbo atvarkę nuo šio punkto. Taigi, baigiu. Mm, ta prielaida, kad vėliau komisijos atstovas apie tai pakalbės. Ir dabar kalbėsime dėl septintojo darbo atvarkės punkto, kurį mes nukėlėme vakar. Tai buvo ES bendrasis biudžetas, jo patvirtinimas, įvykdymo patvirtinimas, tai yra ilgas pranešimas, tam tikras testinis pranešimas. Pranešėja yra ponia Ajala Sender. Jinai be abejo mums pristatys esamą situaciją ir galimas tendencijas. <laughs> Taip, ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau. Eismas šį rytą tikrai buvo siubingas. Taigi, pirmininkė, kaip jūs teisingai pasakėte, tai tikrai yra ilga istorija. Ir nepaisant visko, parlamentas ir toliau teigia, jog mes norime, kad padėtis taptų normali, kalbant apie taisyklės ir parlamento teisę e, patvirtinti biudžeto įvykdymą. Tai yra visiškai teisėta. Ir žinoma, viskas priklauso ir demokratiniam tikrinimui. Kalba taip pat ir apie tarybą. Na ir kai kurie pirmininkai išreiškė savo gerą valią sprendžiant šį klausimą, tačiau tiesa yra ta, kad kalbant apie tai, jog reikia užtikrinti dialogą ir parlamento teisų pripažinimą, realiai niekas nevyksta. yra pateiktas naujas pasiūlymas. Jeigu šiais mėnesį mes nusprendėme atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir pirmininkavusios Danijos dėka, kuri parodė teigiamą nusiteikimą, siekdama išspręsti šią problemą, buvo nuspręsta iš tarybos pusės pagerinti savo požiūrį ir atsakyti mūsų klausimus. Taigi mes atidėję buvome šį klausimą, Tačiau kol kas dar požiūris nepasikeitė, mes laukime naujos pirmininkaujančios valstybės, teiksime naują pasiūlymą. Yra numatytas antras galutinis laikotarpis patvirtinti biudžeto įvykdymą ir per šį laikotarpį įvyko įvairių įvykių. Būtent susijusių su parlamento teisėmis. Ir pirmoje ir antroje pranešimo dalyje mes nurodėme atitinkamus aspektus, būtinybę juos toliau vystyti. Čia taip pat svarbus audito rūmų sprendimas. Yra keletas susirūpinimą keliančių dalykų. Ir žinoma, taryba dar kartą pasakė, jog uh, ji klausys to, ką pasakė audito rūmai. Taigi mes e, atsižvelgėme į visus tos elementus ir tikimės, kad taryba atsakys pakankamai. Ir žinoma, kai kurios aspektus dar reikės tobulinti. Turime atsiminti taip pat ir visą su tuo susijusią istoriją, 26 klausimus, kuriuos uždavėme tarybai gegužės mėnesį, į kuriuos taryba, taryba neatsakė. Taip pat buvo pateikti kiti dokumentai, tačiau taryba neatsakė į parlamento užduotus klausimus ir nepateikė dokumentų, kurių parlamentas prašė. Taip pat ir aš tai norėčiau pareikšti savo kolegoms, aš leidau savo priminti tuos, tas mūsų sąlygas, kurias mes anksčiau naudojome. Kalbant apie susitikimą, kuris vyko tarp tarybos ir parlamento. Ir prašėme, kad galbūt būtų galima tuos aspektus panagrinėti atskiroje sesijoje surinktoje tarp parlamento ir tarybos, kalbant apie parlamento teisę suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Taigi galbūt dabar būtų puikia proga atnaujinti visus šios aspektus, pirmininkaujant Kiprui. Žinoma, paaiškės vėliau, ar jie bus suinteresuoti išspręsti šią problemą. Ir ponas Štoeris užmesga kontaktus tam, kad išsiaiškintų, ką būtų galima padaryti. Ir norėčiau taip pat, kad ir jūs e, pateiktumėte pakeitimus iki numatytos datos. Norėčiau padėkoti sekretoriatui, ponui Lynės. Dėkoju už jo darbą, jis tikrai elgėsi labai kantriai. Ačiū. E, labai ačiū. Ar būtų narių norinčių pasisakyti šio klausimu? Slakavic. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai pranešėjai už puikų darbą. Šiuo klausimu tai tikrai yra sudėtingas klausimas ir manau, jog mes turėtume ir toliau laikytis parlamento pozicijos ir pasižiūrėti į tai, ką darys taryba. Klausimas yra puikia idėja. Pasižiūrėsime, ar pirmininkaujant Kiprui bus galima išteisti šią problemą, ar Kipras elgsis lankščiau negu ankstesnės pirmininkavusios valstybės, ar mums pavyks pasiekti savo tikslų. Ir norėčiau sutikti su tuo, jog turėtume ir patys skaidriai tvarkytis su savo išlaidomis, nepaisant to, ko taryba nori ar nenori. Ir kalbant apie šį pranešimą, norėčiau, kad mes taip pat elgtumės skaidriai su savo sąskaitomis, kaip ir bet kuri kita Europos institucija, kad turėtų elgtis. Ir žinoma, turėtume atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą šiuo metu. Ačiū. Ačiū vėl, meneer Sondergaard. Ačiū, ponas Sundergaard. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui už šį pasiūlymą. Norėčiau paminėti keletą, keletą aspektų. Pirmiausia, ko galime tikėtis iš Kipro pirmininkavimo. Manau, kad būtų sudėtinga numatyti tokią padėtį, kuomet pirmininkaujantis Kipras per tokį trumpą likusį laiką pakeis tarybos nusiteikimą. Manau, jog neturėtume čia turėti jokių vizijų. Tai buvo ilgas mūšis, ilgas procesas ir manau, jog tikrai būtų puikia mintis surenkti klausimus, įtraukti ir pirmininkaujantį Kiprą, tačiau neturėkime jokių iliuzijų. Pirmininkaujantis Kipras turės daugybę kitų problemų ir dabar jie neturėtų greitai ateiti į šią mūsų situaciją ir iš karto išpre, išspręsti problemą, atsižvelgiant į tarybos nusiteikimą. Tačiau, kalbant apie pirmininkaujantį Kiprą, norėčiau tik užsitikrinti, kad mes išsiųsime atskirą dokumentą pirmininkaujančiam Kiprui, spręsdami šį pranešimą komitete, tam, kad pirmininkaujantis Kipras galėtų dalyvauti diskusijose. Ir, žinoma, pirmininkaujantis Kipras gaus atskirą kvietimą atvykti į parlamentą. Taigi visiškai aišku, turėtų būti, kad mes juos kviečiame, nes kartais taryboje kyla dėl to abejonių. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra susijęs su vertimo raštu klaidomis tekste danų kalba. Taigi norėčiau taip pat paraginti, patikrinti įvairius vertimus į įvairias kalbas, nes vertimo klaidos gali būti labai svarbios ir iškraipyti prasme. Kalbant apie pranešimo turinį, manau, jog būtų puikia mintis, kaip jau buvo sakyta, pasiūlyti surenkti diskusiją su taryba. Tačiau šiame pranešime man sunku pritarti kai kurioms formuluotėms. Galbūt tai yra tik tai klausimas susijęs su terminologija, tačiau taip, kaip tai yra išreikšta tekste mano kalba, man sunku pritarti. Pavyzdžiui, devintame punkte pasakyta, jog apgailestauja dėl sunkumų, e, kurie kilo dėl tarybos e, tvirtinant 2007, 2008, 2009 metų finansinių metų biudžeto vykdymo procedūras. Na, manau, jog tai yra gana netikslu, kalbant apie sunkumus, su kuriais buvo susidurta. Taryba visuomet nebuvo linkusi atsakyti į parlamento užduotus klausimus. Ir parlamentas ilgiau nebegali taikstyti su tuo, kad taryba nenori atsakyti į e, užduotus klausimus. Tai nėra kažkokie abstraktų sunkumai. Toliau 16 punktas, sakoma, noriu padėkoti tarybai pirmininkavusiai Danijai už konstruktyvų indėlį vykdant visą 2010 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Ir toliau sako, tačiau apgailestauja, kad tarybai pirmininkavusiai Danijai neįtvirtino tarybai pirmininkavusiai Ispanijos ir Švedijos pasiektų rezultatų. Na, aš esu Danas ir tikrai nenoriu kaltinti Danijos. Tačiau nesuprantu, kodėl čia mes dėkojame tarybai pirmininkavusiai Danijai. Aišku, kad pirmininkavusi Danija su mumis elgėsi labai maloniai, tačiau turiu pasakyti, kad kalbant apie jų pateiktus rezultatus, turėčiau pasakyti, kad jų rezultatai buvo menkesni negu kad Ispanijos ir Švedijos pasiekti rezultatai. Pirmininkavusi Švedija mums atsiuntė daugybę atsakymų į užduotus klausimus neformaliai. Danijos, Danija pirmininkavusi taip pat galėjo padaryti lygiai taip pat. Europos parlamentas juos ragino tai padaryti, tačiau jie to nepadarė. Taigi nesuprantu, kodėl mes jiems dėkojame už tai. Manau, jog turėtume pažymėti, kad pirmininkavusi Danija laikėsi tarybos vyravusios politinės linijos, ir pateikė rezultatus, kurie buvo daug menkesni negu kad pirmininkavusių Ispanijos ir Švedijos pasiekti rezultatai. Tai yra apgailestautina, gėdinga, tačiau mes turime žiūrėti faktams į akis ir turime patvirtinti tokį modelį, kuomet pirmininkaujantį valstybė neturėtų vien tik tai mandagiai su mumis elgtis ir tapšnoti mums per petį ir už tai dar jiems dėkoti. Uh, Toliau mes esame raginami pradėti dialogą su taryba. Manau, jog čia 24 punkte mes tai taip pat neteisingai išreiškėme. Mes kvietėme tarybą į kiekvieną rengiamą posėdį. Problema yra ta, kad daugelis pirmininkavusių valstybių, taip pat ir pirmininkavusi Danija, pasirinko neatvykti. Taigi nereikėtų mūsų kaltinti, kad mes anksčiau nesikėme tokio dialogo, mes jo visuomet norėjome. Manau, jog būtų neteisinga teikti, kad mes turėtume siekti dialogo, pradėti dialogą. Taryba turėtų pripažinti, kad mes visuomet norėjome dialogo. Pasirodydama mūsų posėdžiuose, kuomet mes ją kviečiame ir atsakydama į mūsų užduodamus klausimus, manau, jog būtų aišku, tai visiškai aiškiai išreikšti, jog būtent tokia yra procedūra. Tačiau, jeigu sutiksime pakeisti kai kurios iš šių punktų, manau, jog galiausiai pranešimas bus puikus ir galėsime tęsti diskusiją su pirmininkaujančiu Kipru, remdamiesi šio pranešimu. Ačiū. Dankjewel voor deze kritische opmerkingen, uh, meneer. Dėkuoju Jums už Jūsų kritinės pastabas. Dabar panas Odi, dėkuoju ponė pirmininkė, aš norėčiau pasvakyti Nesę Alersandrą už tai, kad jie tęsė šį labai sudėtingą darbą. Labai įdomu yra apžvelgti uh, visus elementus, kuriuos jis sudėjo savo pranešimą, o aš asmeniškai norėčiau dar kartą pakartoti, kad mane domina, kaip komisija stengiasi, e, kaip mūsų komitetas e, dažnai e, susiduria su to, kad yra skaldomas biudžeto vykdymo patvirtinimas. Ir aš nežinau, ar jūs, ponė Pirinkė, beramat su taryboje, nes e, kai tik viskas prasidėjo, Dar 2007-2008 metais aš stebėjau, kaip mūsų komitetas ir visas Europos parlamentos kovojo už tai, kad mes galėtume e, patvirtinti biudžetus. Ir e, aš taip pat bandžiau išsiaiškinti, ar mes turime teisinę, teisinį pagrindą reikalauti visko, ko, ko mums reikia, tai, tai viskas yra neaišku ir mes norime uh, žinoti, kokios taisek, teisės, e, kokias teisės mes turime, kokie teisės aktai e, yra taikomi ir iki šiol nėra, tai nėra žinoma. Demokratinėje valstybėje parlamentas privalo prižiūrėti, kaip veikia vykdomoji valdžia, tai yra pagrindinė parlamento pareiga. Ir taip pat parlamentas tvirtina sąskaitas, kurias e, turi vykdomoji valdžia. Įsigaliojo Lisabono sutartis ir dabar pirmą kartą ES turi teisinės. E, teisinės e, ES yra juridinis asmuo, mes turime ES, kuri yra kuri dabar yra moralinis, viening, moralinis vieningas asmuo. Ir kai aš rengiau pranešimus praeitėje ir prieš keliarius metus ir buvau atsakingas už biudžeto vykdymo patvirtinimą, aš dar tuo met sakiau, kad labai gaila, kad mes negalime nepatvirtinti ES biudžeto įvykdymo biudžeto, kurį vykdo vykdomoji valdžia, tai yra Europos komisija, atsižvelgdami į auditorumo ataskaitą. Štai kas vis dar mane neramina. Praeitą kartą aš pagalvojau, kad auditorumai auditorumo išvados buvo tokios, kad mes negalėjome patvirtinti tarybos biudžeto įvykdymo ir aš tuomet balsavau prieš ir atsimenu, kaip elgėsi tarybos e, pirmininkas ir akivaizdu buvo, kad jie nelabai e, garbingai elgėsi ir aš sakiau, kad mums reikia dialogo ir visi tarnautojai turėtų tų, uh, atsakyti į mūsų komiteto klausimus, kadangi mes atstovaujame parlamentui ir aš manau, kad uh, reikėtų dar kartą paklausti, taigi ko, ko mes siekiame ir kaip mes galime dirbti, kaip gali būti taip, kad mes skaldome įvairių ES biudžetą įvairių institucijų biudžetus. Europos parlamentas ir mes parlamentarai privalome patvirtinti ES biudžeto e, įvykdymą. Ir mes e, privalome reikalauti, kad viskas, kas, ko mums reikia, turėtų būtų mums pateikta. Tai, e, tai tokias galės mes dabar turime pagal Lisabono sutartį. Arba gal aš netaip suprantu Lisabono sutartį. Tai tiek, ponė pirmininkė. Aš ne, nelabai suprantu, ar kodėl Europos komisija negali, e, kodėl mūsų komitetas negali pareikalauti, kad būtų tvirtinamas vienas biudžetas. Ir taip pat aš noriu, kad mums būtų aiškiai pasakyti, ar mes galime ar negalime patvirtinti ar nepatvirtinti tarybos biudžeto nes akivaizdu, kad mes turėtume patoblinti savo santykius su tarybo, taryba, kurioje dirba valstybių narių atstovai. Dėkuoju dabar ponia Andrės. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau pritarti tam, ką sakė ką tai kolega. Aš manau, kad labai svarbu yra uh, mums e, aiškiai suprasti, kad mes e, turime tvirtinti ES biudžeto įvykdymą. Aš e, noriu tik tai dar kartą pasakyti, kad ES neturi, nėra moralinis asmuo, kaip sakė panas Audi. ES yra juridinis asmuo. Ir mes turėtume patvirtinti būtent šio juridinio asmens biudžeto įvykdymą. Taip pat pritariu tam, ką sakė ponas Starvakakis, nes jis kalbėjo apie skaidrumą Europos parlamente. Jei mes negalime elgtis skaidriai, tuomet visas žaidimas tampa neskaidrus. O kolega iš Danijos sakė, kad e, pirmin, Danija savo pirmininkavimo metu tikrai nelabai sąžiningai elgėsi ir aš jam pritariu. Aš dirbu taip pat ir biudžeto komitete. Ir e, žinau, kad ir ten yra žaidžiami žaidimai. Tačiau aš manau, kad mes turime elgtis realistiškai. Mes galime be abejo patvirtinti tarybos biudžeto įvykdymą, tačiau žinome, kad spalio mėnesį prasidės darybos dėl kito biudžeto, kitų metų biudžeto, o lapkričio mėnesį mes e, tęsime darybas dėl ilgalaikės finansinės programos. Taigi, atsižvaldami į visas šias aplinkybės, mūsų komitetas ir Europos parlamentas, bet ypatingai mūsų komitetas. praranda savo reputaciją. Tam tikrąją prasme, kadangi mes stengiamės atidėti tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimą, stengiamės jo nesuteikti, tačiau vienai per kitaip kiekvienais metais mes šį biudžetą patvirtiname dėl to, kad mus spaudžia kitos biudžeto problemos. Aš manau, kad mes turėtume elgtis realistiškiau. Dėkuoju. Dankui, Bivrau Andrijas, tuos kolegas Kilakakis, Enitė. Ačiū, ponia Andriesin. Jūs turbūt supainėjote kolegas. Ponas Kilakakės visai nenorėtų keisti frakcijos. E, atsargiai elkime su pavardėmis, kai jas minime. Nežinau, ar komisija dar norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Žinau, kad tarybos atstovai čia yra. Galbūt jūs pasižymėsite mūsų diskusijos e, pastabas ir perduosite tarybai. Gal norite paskalb... pakalbėti, ne? Tuomet suteikiu žodį pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pastabas. Žinoma, pasistengsiu jas, jas kiek manoma labiau atsižvelgti savo tekste. Ir jeigu turite labai konkrečių formulavimo pasiūlymų, ypač ponas Ilakakis Jūs sakėte, kad e, pirmininkausianti e, Kipras e, čia galėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį ir šitą procesą paspartinti. Visą tai mes galėtume įtraukti į tekstą. Tačiau galbūt tikrai yra realu, kad galbūt būtent Kipras padary, turė, parodys daugiau darbo rezultatų negu iki šiol dirbusios pirmininkavusios valstybės. Aš esu pasiryžusi toliau dirbti tą linkme, atsižvelgti jūsų pastabas. Žinoma, mm, tie pirmieji rezultatai galbūt bus kuklus, tačiau manau, kad jų taip pat nereikėtų ignoruoti, tai yra tai, ko mes pasiekime paskutinio mūšio metu. Jūs be abejo puikiai išmanote šią temą, buvote pats pranešėjas panašių klausimų dėl pirmininkavusios Danijos ir dėl skaidrumo. E, išsakytos pastabos be abejo irgi yra vertos dėmesio, tačiau yra sudėtinga tikėtis iš Kipro pirmininkavimo kažkokių apčiuopiamų rezultatų, turint omenyje, kaip dirbo prieš tai pirmininkavusios valstybės. Na, bet mes tikėkimės Ir e, galbūt turėtume parašyti tekste, kad tikimės iš Kipro, raginame Kiprą siekti rezultatų. Ir devintasis punktas, jūs labai konkrečiai jį minėjote. Be abejo, jį dar galima patobulinti, jūs visiškai teisus. Būtų puiku, jeigu galėtumėte man pateikti savo suformuluotą pakeitimų pasiūlymą. Šešioliktas punktas, žinoma, irgi e, teisingos jūsų išsakytos pastabos. Tačiau pirmininkavusios Danijos pozicija, lyginant su Ispanijos ir Švedijos pirmininkavimu, yra kiek kitokia. Danija bent jau stengiasi kažko pasiekti. Ir žvelgiant į tai, kad Danija nuo pat pradžių e, pasakė, kad vargu ar bus įmanoma pasiekti kažkokių labai e, didelių rezultatų, e, reikėtų apie tai ir kalbėti, reikėtų į tai ir atsižvelgti. Žinoma, galiu priimti jūsų pakeitimų pasiūlymus šiuo klausimu, tačiau vis tiek ko gero išsaugosiu savo poziciją, kad reikėtų likti prie to, ko, ko siekia pirmininkavusi valstybė, o ne to, ko mes iš jos reikalavome. Dėl 24 punkto, kur parlamentas e, e, ragina e, biudžeto kontrolės komitetas, taryba pradėti dialogą. Žinoma, Kai kalbame apie dialogą su taryba, turime suvokti, kad institucijos tarpusavyje turi bendrau, bendrauti, tai yra Europos parlamentas ir taryba, o mes, biudžeto kontrolės komitetas, galime pabandyti um, stebėti tą procesą, Žinoma, kartais biudžeto kontrolės komitetas e, dirba vieną linkmę, o visa institucija visai kita ir dėl to komitetas yra kritikuojamas. Reikia suvokti, kad biudžeto kontrolės komitetas šiuo atveju atliek, gali atlikti tikrai labai esminį vaidmenį. Žinoma, parlamentas ragina biudžeto kontrolės komitetą tęsti dialogą su taryba ir tai reikia suvokti. Tai yra labai svarbus vaidmuo, mes neturėtume užmiršti tary... to, kas vyksta taryboje ir nekreipti dėmesio į tai, kas vyksta taryboje. Mes turime apginti ir savo funkcijas, savo darbą. Ponas Odį kalbėjo apie teisinį pagrindą. Tai yra gana neapibrieštos savokos ir sutartyse jos nėra pakankamai konkrečios. Na, bet aš maniau, kad galbūt e, e, kai kam yra netgi patogu e, tai, jog ne viskas yra aiškiai suformuluota. E, taryba, kaip nacionalinių lygmenių dažnai būna, nėra kokia nors antroji, antrieji rūmai, žemieji rūmai. Su taryba mes turime labai sunkiai dėrėtis. Tai yra labai sudėtingi teisiniai klausimai, na bet manau, kad teisės tarnyba čia tikrai puikiai padirbėjo, mes gavome visos reikiamos informacijos. Uh, kuri mums padėjo suformuluoti savo poziciją. Na, bet yra tiesa, kad tai ne pirmas kartas, kai kyla tokios e, diskusijos ir konfliktai su taryba. Jau anksčiau yra kilę tokių problemų, tačiau reikia pasistengti e, šias problemas spręsti. Tačiau tai darant reikia ginti savo pačių interesus. Aš manau, kad mes dar ateityje galėsime išsameu padiskutuoti apie abiejų institucijų vaidmenį. Aš manau, kad taryba stengiasi dirbti skaidriai ir pragmatiškai ir apie tai mes galėtume dar padiskutuoti. Galime galbūt padaryti e, visai teigiamas išvadas, kalbant apie tarybos darbą, priešingai negu visuotinai skelbiamos, e, e, skelbiamos mintis apie šios institucijos darbą. Taip pat man kyla klausimas, ar yra protinga šį punktą performuluoti griežčiau. Ar nevertėtų mums e, stengtis e, atsikratyti to nepasitikėjimo e, kitą instituciją, kaip tik stengtis daugiau su ją bendradarbiauti, aktyviau bendradarbiauti ir siekti to biudžeto patvirtinimo. Jeigu parlamentas nukels biudžeto, tarybos biudžeto patvirtinimą, tuomet aš manau, kad bus dar, ateitie bus dar sunkiau susitarti net ir dėl visiškai e, e, nesminių dalykų, dėl detalių. Aš manau, kad mes turime toliau e, vykdyti konstruktyvų dialogą su taryba, parlamentas turi suvokti savo vaidmenį, o taryba turi pripažinti parlamento funkciją, parlamento vaidmenį patvirtinant biudžeto vykdymą. Priešingų atveju susidarys tokia padėtis, kad visos ES biudžetų iškils grėsmė dėl tokių e, smulkmeniškų e, kabinėjimusi prie nedidelių skaičių. Mes visą tai turime matyti bendrame kontekste. Tam tikrais atvejais, manau, toks požiūris būtų tikrai labai naudingas. Mes neturėtume čia paleisti brandolinės bombos, kaip išsireiškė vienas iš kolegų. Bent jau 2010 metų biudžetą turėtume e, patvirtinti anksčiau ar vėliau. Žinoma, atsižvelgsiu į diskusijas e, ir pastabas ir man taip pat įdomu, ko sieks pirmininkaujantis Kipras ir tikrai su, su malonumu lauksiu jūsų pasiūlymų konkrečių formuluočių. Pirmininkas, dėkoju. Panašu, kad baigėme šį punktą nagrinėti. 7 e, rugsėjo yra paskutinis terminas pateikti pakeitimų pasiūlymus. Labai atsiprašau komisijos atstovų, ponas Kuto neatvyko iš komisijos. Atleiskite, norėjau, kad mes dirbtume sparčiau, dėl to e, iš pradžių pradėjome nagrinėti kitą punktą, ankstesnį punktą. Tačiau dabar jau suteikiu Jums žodį ir leidžiu Jums e, sureaguoti į tai, kas čia buvo išsakyta. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man galimybę pristatyti Pastabas dėkoju pirmiausia pranešėjai už jos nuveiktą darbą, už jos indėlį diskusijose, kalbant apie netiesioginės išmokas, tai buvo vienas iš, vieni iš pagrindinių pasiūlymų, kalbant apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Pranešėja ragina labiau supaprastinti sistemą ir mažinti administracinę naštą, taip pat e, padidinti skaidrumą. Manau, jog mes pilnai pritarėme šiems tikslams ir jau rengdamiesi BŽUP reformai mes nuosekliai analizavome supaprastinimo aspektus, kalbant apie visos BŽUP reformos visą paketą, kalbant apie pirmojo ramščio išmokas ir kalbant apskritai, kas yra siūloma kaimo plėtrai. Žinoma, kyla tam tikras nerimas, e, kalbant apie esamą sistemą ir taip pat kalbant apie pasiūlymus dėl ateities. Žinoma, būtina didinti skaidrumą, supaprastinti sistemą ir mažinti administracinę naštą. Visą tai turi žengti koja kojon su politikos tikslais bendrosios žemės ūkio politikoje. Uh, Taigi mes turime žiūrėti į platesnį kontekstą, į visus tikslus, kurių siekia komisija šio, šioje, imdamasi šios reformos. Taip pat reikėtų turėti omenyje ir e, žvelgiant į reformos įgyvendinimą, e, tai jog mes e, tai analizuosime ne tik šiame etape, rengiant šį pasiūlymą, derantys su taryba, Tačiau taip pat ir žiūrėsime, kas vyks įgyvendinimo etape, kuomet e, BŽUP jau bus reformuota. Taigi, ponė pirmininkė, be viso to yra taip pat ir keletas kitų pastebėjimų, e, kuriuos mes norėtume pakomentuoti. Žinoma, yra tam tikrų aspektų pranešime, kurie yra teigiami, pavyzdžiui, kalbant apie aktyvius ūkininkus. Šį faktą reikėtų pabrėžti, būtent jog išmokas reikėtų skirti tiksliau, būtent tiems ūkininkams, kurie aktyviai vykdo veiklą. Tai yra teigiamas aspektas mūsų požiūriu. Tačiau atrodo, jog vis tiek trūksta tikslumo ir konkretumo dėl to, kokius aktyvius ūkininkus, e, kokių aktyvių ūkininkų šios tiesioginės išmokos nepasieks reikėtų pasižiūrėti konkrečiai į tuos ūkininkus, kurie aktyviai vykdo žemės ūkio veiklą. Kalbant apie kitas priemonės, žinoma, čia reikėtų pasiekti tinkamo balanso tarp supaprastinimo ir tikslų pasiekimų. Mes nepritarėme ekologiškų išmokų savanoriškam ir pasirinktinam aspektui, kurį siūlo pranešėja. Pavyzdžiui, čia analizuojamas sankcijų lygis, kuris bus ribotas ekologinėms išmokoms. Ir tokios išmokos remsis savanoriškų pagrindų. Ūkininkai galės pasirinkti arba nepasirinkti e, šios 30 procentų išmokos susijusios su ekologinė žemės ūkio veikla. Taigi praktiškai siekiant šių ekologinių tikslų kurie turėtų sutapti su žemės ūkio tikslais, tai turėtų būti privaloma tam, jog būtų užtikrinta, jog kuo daugiau ūkininkų būtų įtraukti į šią sistemą ir antra, kad būtų padidinti aplinkosauginiai aspektai, kuriuos uždėstos prievolės vykdyti ekologinę žemės ūkio veiklą. Toliau, jeigu pasižiūrėsime į kitas paramos schemas, pavyzdžiui, klausimas susijęs su tuo, ar mes turėtume mažinti didžiausias išmokas sieti ir sieti jas su ūkininkų žemės ūkio veiklos rezultatais, turėtume garantuoti tikslingesnį mokėjimų gavėjų ratą Ir čia mes turėtume koncentruoti šias išmokas stambiausiems ūkininkams, kurie visgi turėtų gauti mažiau išmokų. Mūsų nuomonė turėtų būti visiškai kitaip. Mes turime koncentruotis ties tais ūkininkams, kuriems labiau reikia paramos, kadangi patys jie negali lygiavertiškai konkuruoti rinkoje. Toliau kalbant apie jaunus ūkininkus ir smulkius ūkius, mes manome, kad kalbant apie smulkius ūkininkus, jiems turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti šioje sistemoje ir padaryti šią galimybę privalomą visoje Europos Sąjungoje. Tokiu būdu bus lengviau pasiekti labiau subalansuotos sistemos ir tikslingiau skirti paramą tiems, kuriems labiausiai jos reikia. Pone pirmininkė, aš baigsiu čia ir žinoma, jeigu bus klausimų, tikrai su dideliu malonumu juos atsakysiu. Ačiū. Labai ačiū. Dėkojame Jums už labai tikslų pasisakymą. Ar būtų norinčiųjų pasisakyti? Matau, kad Ponas Volmaier asistentas tinkamai pasižymėjo viską. Pakeitimams numatytas terminas yra. Ketvirtadienis 13 val. balsuosime dėl šio pranešimo rugsėjo 17 dieną. Dabar periname prie 13 punkto. Pono Mulderio pranešimas. Šiandien ponas Mulderis negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje. ir balsuosime dėl šio posėdžio rugsėjo 10-11 dieną. Tai yra, jis bus pristatytas rugsėjo 10-11 ir bals, bus pristatytas 17-18 dieną, balsuosime spalio 9 dieną. Ar būtų norinčių pasisakyti dėl kitų klausimų? Jeigu ne, tuomet dėkoju, kitas mūsų posėdis vyks rugsėjo 17 dieną. Pirmininkas dėkoja vertėjams žinoma, visuomet smagu baigti posėdį anksčiau, antradienio rytą, kuomet atostogos jau tikrai netoli, taigi linkiu visiems gerų.